Voilà, nous commençons la, la réunion de la, la commission. Nous avons, je vous propose un point supplémentaire. Komiteto posėdį e, siūlau įtraukti papildomą klausimą į darbo tvarkę. Gavome prašymą iš pono Garins, jis buvo Ban, jis buvo pranešėjęs dėl bananų sektoriaus e, priemonių ir jis paprašė įtraukti papildomą klausimą į darbo tvarkį, e, pasikeitimas nuomonėmis dėl teikinimo procedūros tarp parlamento ir tarybos. Taip pat e, paminėtini ir kiti dosie susijęs su išorinėmis priemonėmis. Taikinimas baigėsi spalio 24 dieną. Parlamento delegacija patvirtino bendrą tekstą, kuris buvo pasiūlytas šioms priemonėms. Tar, e, kai vyko komisijos parlamento ir tarybos trilogas. Taikinimo metu dalyvavau e, kaip parlamento delegacijos nariai ir aš pritarčiau pono Garins e, prašymui įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę. Ar visi galėtų tam pritarti? Jeigu taip, galėtume iš karto ir apsvarstyti šį klausimą po to, kai e, baigsime balsuoti. Ar galime patvirtinti, bet darbo tvarkė su pakeitimais? Gerai, ji patvirtinta. Taip pat reikėtų patvirtinti spalio 4, spalio 10-11 e, dienų posėdžio protokolus, jūs juos gavote, jeigu turite kokį nors pastabų, prašome pranešti sekretoriatui iki posėdžio pabaigos, kitaip e, protokolai bus patvirtinti. Taip pat e, turime protokolo, protokolą, kuriame atsispindi 11 spalio 11 dienos bendro posėdžio aspektai. E, ar turite kokiu nors pastabų? Jeigu turite, prašome pranešti sekretariatui iki posėdžio pabaigos, antraip protokolas bus patvirtintas. Taip pat e, reikėtų patvirtinti spalio 11 koordinatorių posėdžio išvadas. E, jeigu turite pastabų, prašome pateikti jas sekretoriato iki posėdžio pabaigos, antraip išvados bus patvirtintos. Negavome jokių klausimų iš komisijos, neturiu jokių skelbimų, kuriuos norėčiau sakyti. Taigi norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kuri, kuriai atstovauja ponas Rosa. Ar jis norėtų ką nors paskelbti komitetui? Taip, ačiū pirminkė. Ačiū pirminkė. Norėčiau tik e, pasakyti, papasakoti apie ausinių reikalų ministrų tarybos posėdį, kuris vyko pirmadienį. Vyks pirmadienį ir jame, kaip ir visada, bus svarstomas klausimas dėl bendrosios pozicijos, dėl konferencijos dėl pagalbos efektyvumo. Yra jau tam tikra e, patiktų pozicijų konvergencija ir mm, galima remtis Europos parlamento patvirtintą nuomonę praeitoje sesijoje Strasbūrė. Bus e, parengta žalioji knyga dėl vystimosi politikos ateities, bus e, kalbama apie pokyčius, permainas, taip pat e, išgirsime valstybių narių nuomonės, pavyzdžiui, kaip vystimosi politiką galima pasinaudoti tam, kad e, būtų skatinamas įtrauktimi pagrystas augimas e, ir vystimasis, e, taip pat bus atsižvelgiama į žmogaus teisės ir tinkamą valdyseną. Taip pat bus kalbama apie diferencijavimą, kalbant apie pasaulio masto permainas. Ir svarbiausia, reikės atsižvelgti į vidut, vidutinių pajamų e, lygio valstybės. Taip pat e, bus kalbama apie biudžeto pagalbą. Yra pateiktas komisijos pasiūlymas, pagal kurį valstybėse narėse, kuriuose yra naudojamas šios priemonės, požiūris būtų labiau centralizuotas, labiau orientuotas į europinį lygį. Taip pat e, vyks e, diskusija vakarienės metu. Joje bus kalbama apie Afriką. E, Užsienio reikalų ministrai aptars su Afrika susijusius klausimus, tai tiek norėjau Jums pranešti, ponė pirminkė, ačiū. Ačiū. Tada pereiname prie papildomai įtraukto į darbo tvarkę klausimo dėl mm, taikinimo procedūros susijusios su deleguotaisiais teisės aktais. Septyni sustikimai jau įvyko ir tų trilog, kalbant apie tos trilogus, dabar norėčiau kiek kitaip toliau tęsti darbą, ne panogiorint išklausyti, bet paklausyti, išklausyti komisijos, ką ji galvoja šiuo klausimu. Ir kalba, aišku, labiausiai sukasi apie priemonės bananų sektoriuje. Ačiū, ponė pirmininkė. Žinote, kad taikinimo procedūra yra susijusi su abiem teisės aktų leidėjais, Europos parlamentu viena vertus ir ES taryba kita vertus. Komisija bando pasiekti rezultato remdamasi diskusijomis ir iki šiol, manyčiau, procesas buvo gana vaisingas. Rezultatų jau galime šiokiu tokiu užfiksuoti laiko, aišku, tam sugaišta nemažai. Ir jeigu dar iki šių metų pabaigos būtų pavykę, e, būtų nepavykę priimti e, sprendimo, tada būtume praradę lėšas atitinkamoje biudžeto eilutėje ir būtų buvę problemų tas lėšas perkelti į kitų metų biudžeto projektą. Manau, kad tiek taryba, tiek Europos parlamentas parodė nusteikimą bendradarbiauti ir taip pat buvo identifikuota kuo tas tos rytis, e, kurios bus tvarkomos pagal deleguotusius teisės aktus. 2006 metais patvirtinta priemonė dar nebuvo priderinta prie deleguotųjų teisės aktų. E, kaip žinome, jie atsirado tik po Lisabono starties e, atsiradimo, tad teisinis pagrindas, teisinio pagrindo klausimas buvo tikrai gana sudėtingas, o šalių strategijų dokumentų įgyvendinimas taip pat buvo gan sudėtingas procesas, buvo sunku įtraukti papildomus dalykus dėl to teisinio pagrindo mm, kompleksiškumo. Aš manau, kad um, abi sustarančios šalis gali džiaugtis pasiektų rezultatų, mums komisijai rezultatas taip pat priimtinas ir dabar svarbu pabrėžti tai, kad kaip tik rengiamės būsimam finansavimo etapui. Kitais metais apie tai išsamei diskutuosime ir tada jau reikės numatyti ir teisinio pagrindo kokį nors teisės aktą, kad deleguoti į teisės aktai būtų įtraukiami ir kad taryba ir parlamentas vienodomis teisėmis galėtų dalyvauti procese. Tai yra, tiesiog sureaguotume į parlamento reikalavimą Mm, parlamentas anksčiau reikalavo, kad e, pagal deleguotojų teisės aktų procedūrą jam būtų suteikiami tokie pat įgaliojimai kaip ir tarybai. Mm, Visą tai vyks e, dėl to, kad po Lisabonos sutarties pasikeitė komitologijos procedūra ir parlamentas teikia nuomonę dėl tų specifinių mm, įgyvendinimo teisės aktų. Parlamentas nėra kartu lygiai teisės, teisės aktų leidėjas tiesiog teikia savo nuomonę, bet parlamentas turi be abejo visus kitus jam priklausančius pagal Lisabono sutartį galiojimus. Ir turbūt net nereikia man leistis į visas detalės. Manau, kad visi su procedūra puikiai susipažinę esate ir manau galime visi kartu pasidžiaugti tuo rezultatu, kuris buvo pasiektas Strasbūrė. Aišku, apribojimų įvairių būta, reikėjo juos atsižvelgti abiems pusėms. Bet e, visiems rūpėjo rasti ilgalaikį tvarų sprendimą ir manau, kad mums tas ir pavyko. Ačiū. Ar taryba norės pasisakyti, sureaguoti? Bon. Ar tarybos atstovų net nėra salėje? Alors, je donne la parole à Monsieur Goerens pour Kągi tada dabar suteiksime žodį ponui Giovans. Jūs taip pat norėjote pasisakyti šiuo klausimu dėl tų trilogų. E... Ačiū. Labai gerbiu poną Rosą. Beveik su juo sutinku. Labai dažnai pasitaiko, kad galiu pritarti jo pasiūlymams, bet šiandieną yra išimtis. Nesutinku su jo rezultatų interpretacija interpretacija tų septynių trilogų susitikimų. Yra pagrindinis dokumentas, kuriame buvo atsižvelgiama į tai, kad yra numatomas naujas finansavimo instrumentas. ES išorės politikos srityje įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Kitaip tariant, mes negalime ignoruoti 210 Lisabono straipsnio. Dėl to pagrindinėme dokumente esame įtraukę atitinkamą dalyką ir man atrodo, kad visi parlamentarai tam pritarė. Tai yra išlyga, kuri buvo įtraukta ir kuri reiškia, kad Europos parlamentas kaip ko įstatymų leidėjas atsisako, gali atsisakyti jam tenkančių įgaliojimų. Įtraukta tokia išlyga ir norėjau atkreipti į tai dėmesį ir labai atidžiai klausiausi, nes mes kalbame apie Europos parlamento privilegijas šiuo klausimu. Jau mėnesių mėnesius mes dedame pastangas, kad 290 straipsnis nebūtų numatomas mm, busimai bendro veikimo procedūrai. Norėčiau dabar galbūt kiek pagražintai pailustruoti, kad visi viską suprastumėte. Taikinimo procedūra turėjo įvykti tam, kad būtų galima suderinti tarybos ir parlamento pozicijas. Aš labai vertinu dėtas pastangas. Parlamentas parodė pasirengimą tartis su šių diskusijų partneriais. Įvyko trys etapai. Pirmas etapas taikinime tai buvo vadinamieji small talkai. Šiame etape nelabai daug ko galima buvo išlošti, bet buvo galima daug ką pralošti. Daug kas stovėjo ant kortos. Tam, kad e, tie banalumai vyktų sėkmingai, mes dėjome visas pastangas ir perėjome prie kito etapo. Ir man atrodo, kad jame ir pasiekėme to, kad tie banalumai buvo perkvalifikuoti į rimtesnį etapai, kuriame norėčiau atkreipti komisijos dėmesį iš tai, ką kas įvyko. Buvo apibriešta tarybos pozicija, esą 290 straipsnio visai nebūtų. Taryba gali išdėstyti savo poziciją šiuo požiūriu ir buvo kalbama apie tai, kad numatomi tik deleguoti teisės aktai. Dėl tos priežasties mes numatėme sui generis procedūrą. Mes sakėme, jog šiuo metu negalime įgyvendinti deleguotų teisės aktų, bent jau reikia pasistengti numatyti papildomas priemonės prie deleguotų teisės aktų bananų sektoriuje. Pateikėme komisijai atitinkamų pasiūlymų tam, kad pastaroji galėtų paruošti atitinkamą dokumentą su konkrečiais procentais. Mes diferencijavome tarp priskirimo kriterijų ir kriterijų. Priskirimo kriterijų tai yra finansinių lėšų priskirimo kriterijų ir apibrėžčių remiantis, kokiu būdu yra priskiriamos tos lėšos pagal atitinkamas matematinės formulės. Kitaip tariant, e, ieškojame prioritetų ir komisija sutiko su tais kriterijais, bet ne tai svarbiausia labai svarbu, kad yra didelė veikimo laisvė, turint galvoje visas opcijas, politinės opcijas, įgyvendinant strategijas ir turint galvoje prioritetus. Prioritetai gali būti tokie, pavyzdžiui, aplinkosauginiai aspektai, kurie yra mūsų dėmesio centre, arba tai galėtų būti šalies specifinė situacija, arba galėtų būti ir kiti veiksniai. Kitaip tariant, jų gali būti daug. Mes paprašėme nurodyti procentinę išraišką ir paprašėme nurodyti tam tikrą maržą atskiriams prioritetams. Ir mes nesikito prašėme, man atrodo, kad kokius gerus tuziną kartų. Ir mes, parlamentas, buvome karys vienas laukia, dėja nieko negavome vis prašėme, kad e, mums būtų suteikta informacija ir kad parlamentas galėtų įsitraukti kaip lygiavertis partneris. Ką tai reiškia? 290 straipsnėje kalbama apie lankstumą ir jame kalbama apie pagrindinio teisės akto įgyvendinimą remiantis Lisabono sutartimi bet yra diferencijuojama tarp įgyvendinimo teisės aktų ir deleguotojų teisės aktų. Įgyvendinimo teisės aktai yra tvirtinami komitologijos er, procedūra. Ir taip iš karto buvo įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Tuo metu parlamentas irgi turėjo galimybę e, įsitraukti į procedūras kaip lygiavertis partneris. Na ir dabar Jeigu mes kalbame apie pasiektus rezultatus, nežinau, kas turime galvoje. Jeigu mes galvojame, jog Europos parlamentas gavo papildomus įgaliojimus, tai vargu. Pagal Lisabono sutartį mes turime galimybę negatyvos procedūros metu numatyti atitinkamą sustabdymą. Sustabdymą, kurį sustabdymą, kurio dabar nebegalime numatyti. o deleguotieji teisės aktai mums leidžia išsaugoti tam tikras labai svarbes galės. Ir dabar kalbama apie kažkokią iniciatyvą, bet aš jos nematau, aš tik tai matau regresą. Tad antrasis etapas. Tai buvo etapas, kai taryba ir komisija ir svarbi Europos parlamento dalis susipažino su mūsų komiteto pozicija. Ir spaudė mus, prirėmė prie sienos. Aš negaliu sutikti su tuo, ką pasakė komisija apie šį etapą. Ir man labai gaila dėl to, labai gaila, kad mums nebuvo pritarta, nes buvo deramėsi dėl paketo, buvo numatyta numatyti atitinkamas papildomas priemonės bananų sektorija, Erasmus Mundus finansinė priemonė, finansinė priemonė e, vystomajam bendradarbiavimui ir kitos priemonės ir dėl to paketo reikėjo balsuoti. Ir kokia buvo parlamento pozicija dėl šio paketo? Mes turėjome galimybę sudaryti paketą, bet tai kainavo mums daug ką, turiu galvoje deleguotusius teisės aktus, nors mes ir radome sprendimą, bet jis neturi pridėtinės vertės. Nuo pat pradžių mes siekiame, kad bet kokie precedentai neiškiltų, kad e, parlamento pozicija būtų išsaugota per ateities dėrybas. Ir Deja, mes nesame patenkinti pasiektų rezultatų. Dar prieš gruodžio 31 dieną reikia ieškoti sprendimo ir žiūrėsime, kaip vyks ateities diskusijos. Turint galvoje ir būsimąją finansinę perspektyvą iki 2020 metų. Tad norėčiau sužinoti, kaip atskiros politinės frakcijos norėtų toliau svarstyti šį klausimą. Jis dar nebaigtas svarstyti, nes reikia balsuoti dėl atskirų finansinių instrumentų per plenarnę sesiją. Man atrodo, tai vyks per antrąją e, lapkričio sesiją ir tuomet bus pateikta ataskaita e, ar pranešimas, kuriame bus aišku taip ar ne. Ta, ta ataskaita susijusi su specialiaja komisija bus pateikta, tačiau bus pateikta ne pagal tą pačią procedūrą, kurią aš siūliau per sesiją anksčiau savo laiku. Tad taip yra ir dėl to, kad per plenarinę sesiją buvo labai plati dauguma pasisakiusi prieš. Tad šiandieną ar ateityje reikėtų pagalvoti, kaip toliau svarstyti šį pranešimą nešvaistant daugiau laiko. Ir Dar vieną dalyką noriu pasakyti komisijai ir tarybai. Šį kartą man nepavyko suvokti, dėl kokių priežasčių lygiavertė pozicija visose srityse pasirodė tokia skirtinga turiu galvoje atskirose struktūrose išskyrus e, parlamentą. Nesuprantu, kodėl toliau valstybės narės turi kištis į deleguotus teisės aktus. Arba mes veikiame uh, kaip lygiaverčiai partneriai taryba ir parlamentas, arba jeigu matome kontraproduktyvų elgesį, tai reikštų, kad tiek valstybės narės, tiek ir uh, parlamentas yra kontraproduktyvus. Kol kas nematau jokių argumentų, kurie mane įtikintų dėl to, kodėl valstybės narės toliau gali kištis, neįtraukdamos parlamento. Norėčiau išklausyti jūsų požiūrį. Neteiksiu šiandieną jokių pasiūlymų. Nežinau, kokia bus mūsų komiteto pozicija ir kaip vertinsime taikinimo komiteto rezultatus. Dėkoju. Ačiū, panas Berman. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes jau buvo viskas pasakyta. Tik norėčiau paminėti dar kelis dalykus. Visų pirma, šiuose dėrybose, kalbant apie vystimasi, vienodo požiūrio principas jo nebuvo paisoma, jo nepaisė nei parlamentas, nei taryba. Antra, manau, labai rimtas dalykas yra tas, kad kalbant apie tokią svarbę temą, kai kalbama apie strateginį pasirinkimą, apie pinigų paskirstimą, kai daromas toks strateginis pasirinkimas, labai rimta situacija yra tai, kad e, parlamentas e, nedalyvauja, neįsako savo pozicijos, nes čia kalbama ne, tik, ne vien tik apie politinį pasirinkimą ir e, čia komisija turėtų dirbti kartu su taryba. Ir trečia, Dėvė komitetas šiame procese buvo izoliuotas. Jis nesulaukė e, jokio kitų komitetų solidarumo. Ir tai tikrai nėra geras ženklas daryboms per ateinančius keliarius metus, kai kalbėsime apie daugiametę finansinę perspektyvą. Tai tikrai nėra labai geras ženklas vystimosi politikai Europos Sąjungai, Sąjungoje. Ir galiausiai manau, kad iš dalies tai yra ir mūsų kaltė, nes kai kurie mūsų dėrybininkai dėja negalėjo dalyvauti Taigi buvo tam tikrų silpnųjų šalių, kalbant apie demokratiškumą. Ne visi dalyvavo. Ir tai daro poveikį parlamento įtakai. Ir mano ketvirta pastaba, tai kad mes norėtume pabrėžti, kad uh, besivystančių šalių interesų negalima pamiršti tose tarybos ir komisijos kovose. Ir Europos parlamentas turėtų prisimti labai griežtą poziciją, kalbant apie politikos rengimą. 2006 metais buvo rengiama apsrūpinimo maistu metu e, politika ir būtent Europos parlamentas e, rūpinosi moterimis besivystančiomis šalimis, būtent parlamentas pabrėžė, kad Europos Sąjunga turėtų dėti daugiau pastangų sprendžiant e, problemas susijusias su priekybos susitarimais su besivystančiomis šalimis. Visa tai yra daroma besivystančių šalių labui. Būtinai e, reikia, kad Europos parlamentas būtų gana stiprus ir galėtų daryti tam tikrą demokratinę įtaką rengiant politiką. Man labai rūpia ateitis ir tikiuosi, kad mes e, savo frakcijose galėsime susitarti, pasiekti sutarimą, kad mums reikia dėti daugiau pastangų, kad suformuoluotume geresnę poziciją. Ačiū dabar suteiksiu žodį pati savo. Negalėjau dalyvauti visose triloguose, tik keliuose pavyko dalyvauti. Ir mm, pagal sutartį parlamentas turi teisė, kurios galės, o tam labai priešinosi komisija ir taryba. ir jos niekiek nenusileido, kalbant apie deleguotusius finansinius aktus. Mums, mums tai buvo gana aišku. Daug skundžiamės, kad e, trūksta demokratiškumo, kad e, sprendimai yra priimami ne žmonių labui Ir dėl to man labai neramu. Mano nuomonė negalime sauliaisti žlugti, negalime nedėti pastangų ir kaip jau ir pamiršome praktiškai, dėl ko kovojame, kalbant apie visą tą taikinimą. Iš pradžių kalbėjome apie bendrą idėją, bendrą paketą ir um, svarstėme atskiras priemonės, bet uh, būtinai visose frakcijose Visi nariai turėtų balsuoti dėl kiekvienos priemonės. Dėl DSI turėtume balsuoti už, dėl bananų prieš ir turėtume palaikyti komiteto nuomonę. Ponas Gerins turbūt tiek. Jeigu kitos politinės frakcijos norėtų ką nors pridurti, suteiksiu jom žodį. Na, tikrai atrodo, nėra kitų politinių frakcijų, kurios norėtų kažką pasakyti. Na, aš visiškai norėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta. Alors, nous passons au vote. Non, madame. Kągi, pirmininkė, ponas Gerins dar kartą. Mm, tikrai dar per anksti daryti išvadas, bet e, norėčiau pasteirauti, kokiu tolesniu žingsniu ketiname imtis, ko ketina imtis politinės frakcijos, kaip vyks diskusijos politinėse frakcijose. Tai yra labai rimtas dalykas, e, labai uh, didelį poveikį jis gali turėti ir labai svarbu pagalvoti apie tai, kuo baigsis tas labai sudėtingas procesas, kokie bus jo rezultatai. Žinome, e, ką mano mūsų frakcijos dauguma, bet pažiūrėsime, kas bus baigiamajame etape, kai reikės balsuoti dėl paketo. Aš susilaikiau, nes norėjau įsigilinti tai, ką sakė kitų frakcijų atstovai, bet ne viskas buvo aišku, ne visi suprato, su kuo tai siejama, e, kokios galėtų būti pasiekmes ateityje. Ir reikėtų turėti omenyje uh, kad e, viskas dar nesibaigė, kad e, galime tikėtis tos pabaigos nebent 2013 metais ir reikės dar padiskutuoti apie tai ir mūsų komitete, ir koordinatorių posėdėje. Reikėtų tarpusę susitarti, kad manęs bent jau asmeniškai nebūtų galima apkaltinti, kad aš kažko nepadariau ir dėl kažko tai nesusitariau. Kągi, kitame posėdėje prieš plenarinę sesiją turbūt taip ir padarysime. Sekretariatas tuo pasirūpins. O dabar galime perėti prie balsavimo. Tai yra mūsų darbotvarkės devintasis punktas. Mišelės Trifler ataskaita humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos biudžeto kontrolė. Prašome pasiruošti balsuoti. Donc, tout le monde a sa carte de vote. Ar visi turite balsavimo korteles? Euh, D'accord. Donc, euh, l'amendement oral. Euh, Taigi, žodinis pakeitimas. Minutėlę. Gerai, Taigi, žodinis pakeitimas, numeris vienas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau antras pakeitimas, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikė. Taip pat patvirtas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas kas už, prieš susilaikė stadešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, būtent taip pakeistos. Elektroniniu būdu balsuosime, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dar vieno trūksta. Kol kas balsa. Taip, dabar visi. Balsavimas baigtas. Vadinasi, patvirtinta, vienbalsiai patvirtinta. Pone Keller. Ačiū. Kitas mūsų balsavimas dėl moterų, moterų padėties karo sąlygomis. Čia dėl 21 pakeitimo noriu pastebėti, kad nesame pranešėjai šio klausimu. Bet visgi, mm, ponia Krecu, norėtų kalbėti dėl moterų padėties, tik galvojame, kad jau yra atitinkamos infrastruktūros leidžiančios kalbėti apie moterų padėtį. A, a, ki, e, aliosės, plit. Pirmas pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Pirmasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, atsiprašau, šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis Atkrenta dešimtas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Keturioliktas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas už, prieš susilaikė priimta. Šešio žodinis antras pakeitimas. Šešioliktas pakeitimas, pasitaiso pirmininkė dėl šešiolikto, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė priimta, 18 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė priimta, 20 už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė, atmesta. Pasitikrinsime. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl 21 pakeitimo. Ar visi balsavote? Patvirtinta. Dabar 14 už, 8 prieš. Dabar trečiasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 už, prieš, susilaikė priimta. Ir 24 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl visos taip pakeistos nuomonės. Balsavimas pradėtas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtinta. Voilà. Nous allons maintenant voter sur l'avis de. Tada dabar balsuosime dėl ponios Liuvin nuomonės Pirmas, antras ir trečias pakeitimai iš esmės identiški. Tai vienas ir tas pats dalykas, taigi balsuojame už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar galime balsuoti dėl visos taip pakeistos nuomonės elektroniniu būdu. Ar norite pastikrinti? Tada elektroniniu būdu pasitikrinsime dar dėl vienintelio praktiškai pakeitimo trejopai suformuluoto, taigi pradedamas balsavimas, balsavimas baigtas, atmesta. Ir dabar balsuojame dėl nuomonės. elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Devyniolika už, keturi balsavo prieš, du susilaikė, taigi patvirtinta. Ir dabar ponios Strifler pranešimas. Pirmasis pakeitimas, kas už. Dėl pirmo pakeitimo balsuome, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. Pirmasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Penktasis pakeitimas už prieš susilaikė. Priimta. Antrasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas už prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavote, balsavimas baigtas, priimta. Aštuntas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė priimta. Ir devintasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl visos taip pakeistos nuomonės. Balsavimas pradedamas. Dar ne visi balsavote. Paskubėkite. Balsavimas baigtas. Priimta 21 balsas už. Dabar balsuosime dėl pono Zahradil nuomonės ES ir Kinijos prekybos pusiausvėros trūkumas. Ne, vis dėlto nebalsuosime, pasitaiso pirmininkė, o svarstysime pono Zahradil nuomonės ir Kinijos prekybos pusiausvyros trūkumas. Suteiksiu žodį iš karto pranešėjai ponui Zahradil. Czech, so... Kalbėsiu čekiškai jums leidus, todėl prašau visų sudėti ausinės. Tak, dėkui za slovo. Vážené kolegyne. Ačiū pirminkė, gerbiami kolegos. Tai pranešimas apie ES ir Kinijos prekybos santykių raidą. Tikiuosi, kad visi spėjo užsidėti ausinės ir įsijungė tinkamą vertimo kanalą. Kolegos, ačiū sutiktą žodį. Šis nuomonės projektas yra susijęs su ES ir Kinijos santykių vystimusi. Svarbiausia e, šio nuomonės projekto tema yra kvietimas peržiūrėti mūsų santykius ir pasižiūrėti dar kartai tai, kaip yra teikiama pagalba, vystumoji pagalba Kinijai. Tokia peržiūra, mano nuomonė, būtų labai logiška dėl labai svarbių priežasčių. E, tos priežastys yra akivaizdžios. Kinija šiuo metu yra antroji didžiausia pasaulio ekonomika tai šalis, kuri pasiekė didžiulio augimo ekonomikos srityje ir um, jai labai gerai sekasi atsikratyti skurdo. Be to, e, Kinija labai pažangi naudojant įvairias e, modernės technologijas ir Dėl to tai valstybė, su kuria ES turėtų turėti labiau standartizuotus prekybos santykius, kaip e, paprastai turime su besivystančiomis šalimis. Todėl šiame nuomonės projekte kviečiame Europos komisiją laipsniškai atsisakyti įprastinės vystomosios pagalbos. Ir reikėtų užtikrinti, kad ateityje mūsų santykiai su Kinija būtų labiau priekybinio, komercinio pobūdžio. Norėtume pabrėžti, kad vystomoji pagalba 2007-2010 metais buvo 220, 8 milijonai eurų. Taip pat Žinoma, kad Kinija pati teikia vystomąją pagalbą kitoms, kitiems pasaulio regionams. Kartais ta vystumoji pagalba yra vadinamoji susietoji pagalba, kuri priklauso nuo tam tikrų komercinių sąlygų, kai e, tokia e, susietoji pagalba galbūt nėra palankiausias sprendimas, bet e, yra būtina. Taigi yra įvairių priežasčių, dėl kurių mums reikėtų peržiūrėti savo santykius su Kinija, turėtume gerbti Kiniją kaip priekybos partnerę, kaip stiprią ekonominę partnerę. Uh, Manau, kad net neverta dar kartą pasakoti apie ekonominę krizę, su kuria šiuo metu kovojama ES ir šiame kontekste Kinija vaidina tikrai labai svarbu vaidmenį kaip besivystanti šalis ir netgi e, kaip šalis, kuri pati gali teikti finansinę pagalbą ir dalyvauti sprendžiant ekonominės krizės problemas Europoje. Pagal visus politinius ir ekonominius kriterijus dabar yra tinkamas laikas ES dar kartą įvertinti e, savo santykius su Kinija ir dar kartą pagalvoti apie vystomosios pagalbos teikimą. Turėtume užtikrinti, kad mūsų santykiai taptų labiau uh, prekybinio, ekonominio, komercinio pobūdžio, kad bendratarbiautume vienodomis sąlygomis. Aš norėčiau prašyti jūsų paremti šį nuomonės projektą. Žinoma, labai laukiu bet kokių komentarų, pastabų. Ir esu pasiruošęs dirbti kartu su jumis, kad patobulintume formuluotės ir pasiektume kompromisą. Turbūt tiek įžangos, o dabar norėčiau išklausyti jūsų pas, pastabų. Ačiū labai dar kartą. La parole est à monsieur Lisek. Žodis teikiamas ponui Lisek. I will speak in Polish, so please keep your headphones. Ačiū, kalbėsiu lenkiškai, tai prašysiu pasilikti ausinės. Sprawozdawca cień w imieniu grupy IPP e chciałem pogratulować panu posłowi Zahradilowi przygotowania tej niezwykle ciekawej opinii na Aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pranešėją su šiuo pranešimu. Parengtų svarbę temą. Svarbę ne tik tai mūsų komitetui, bet ir kitiems bei mūsų piliečiams, kurie nuėję į bet kokią parduotuvę ar Briuselyje, ar Danzigė, Gdanskė, kuriame gyvenu, jie pamatys, jog galima nusipirkti daug e, kiniškų produktų. Daugelio jų etikečių parašyta Made in China, pagaminta Kinijoje. Pone Sahradilai, aš su jumis sutinku. Reikia atsižvelgti į tai, jog turime diferencijuotai žvelgti į mūsų santykius su Kinija. Viena vertus, tai yra milžiniška, sparčiai besivystanti šalis, bet antra vertus, prireiks mažiau nei 20 metų ir ši ekonomika taps dominuojančia pasaulyje. Tad ekonominiuose santykiuose ES ir Kinija susiduria su įvairiausiamis problemomis kurios kyla dėl teisės aktų Kinijoje specifikos. Turiu galvoje prieigą prie Kinijos rinkos, turiu galvoje, jog nepakankamai išvystytos autorių apsaugos teisės, bet e, kita vertus, Kinija yra šalis, kurioje 200 milijonų žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, gyvena už mažiau nei 1,25 dolerio per dieną. Bet yra ir kita medalio pusė. Negalime išleisti iš akių Kinijoje daromos pažangos. Šimtai milijonų kinų išsivadavo iš skurdo. Tad, e, ponė Sahradil, aš visiškai su jumis sutinku, reikia žvelgti diferencijuotai. Viena vertus, turime gerinti ekonominės politikos efektyvumą su Kinija, turime kovoti su protekcionizmu iš Kinijos pusės ir taip pat e, turime ieškoti naujo požiūrio, kuriuo remtųsi bendradarbiavimas vystomasis bendradarbiavimas, nes Kinija, kaip žinia, yra donorė, pavyzdžiui, Afrikoje. Tad reikalingas tas naujas požiūris, kaip jau minėjau, ir jis turi vykti dviem kryptim. Viena vertus turime gerinti prekybos balansą su Kinija ir kita vertus turime atsižvelgti ir pasinaudoti uh, Kinijos ekonomikos e, raidos teikiamais privalumais, mm, tam, kad be kita ko būtų kovojama ir su skurdu Kinijoje. Dėkoju. Ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė. Nežinau, Ar kolegos dalyvavo tada, kai prieš maždaug pusantrų metų įvyko Angoloje AKR e, tarparlamentinis susitikimas? Ir mes vykome be kita ko dar ir į futbolo rungtynės į vieną stadioną. Ir mm, tas stadionas buvo statomas ir daugiausiai jisai buvo statomas kinų, nors mes buvome Afrikoje. Tad man atrodo, kad tai puikiai iliustruoja, kaip Kinija padeda Angolai infrastruktūros projektuose. Dar yra ir kitų infrastruktūros projektų. Kitaip tariant, gal ir gerai, kad vyksta tokie projektai, bet jie dėje mm, nesukuria pridėtinės vertės Angolos piliečiams. Tad e, tą turime turėti galvoje, kai vertiname santykius su Kinija. Nes turi būti taip pat aiškus ir Kinijos požiūris į besivystančias šalis. Diskusijos vykusios ir vykstančios parlamente, susijusios su žaliavomis iš Kinijos, iš Afrikos, rodo, kad Europos komisija labiausiai susitelkia ties tuo, kaip sutelkti žaliavų tiekimo srautą mums. Na, o vėl prisiminus e, stadiono statybas Angoloje, Kinijai buvo suteiktos lengvatos. O štai mes Europoje mėginame uh, atsiriboti visais įmanomais būdais nuo Kinijos veiksmų. Ir į tai reikia žiūrėti labai rimtai. Apgailestauju, bet kolegos nuomonėje nepakankamai matau to atsiribojimo. Mes kalbame apie santykius tarp Europos ir Kinijos, bet taip pat mūsų pareiga yra atsižvelgti į santykius tarp Kinijos ir kitų šalių. Taip iš tiesų, santykiai su Kinija turi keistis. Kinija nėra vien tik besivystanti šalis, Kinija yra BRICS e, šalis, tai yra sparčiai besivystančios ekonomikos šalis, bet Afrikoje, ypatingai Afrikoje, Kinija prisima vaidmenį, kurį reikėtų vertinti labai prieštaringai. Pri Ir mes esame vystimosi komitetas, tad norėčiau pasiteirauti, kodėl kolega į šį aspektą nepakankamai atsižvelgia savo pranešime. Dėkoju, ponas Bermanas. Dank u, mevrouw de voorzitter. Houdt u vooral de koptelefoons op. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenusimkite ausinių, aš kalbėsiu olandiškai. Ponas Sahradil parengė trumpą nuomonę ir visi jos punktai yra man priimtini, bet turiu keletą pastabų. Jeigu kalbėtume apie Europos parlamento dedamas pastangas į prekybos partnerystę su Kinija, uh, Manau, kad reikia siekti teisingos globalizacijos raidos ir manau, kad tai svarbu tiek mums patiems, tiek Kinijos piliečiams. Reikia garantuoti Kinijos piliečių teisės ir vykdyti priekybą laikantis numatytų taisyklių. O skurdo mažinimas Kinijoje na, reikia suprasti, kad Kinija yra antra pagal dydį ekonominė jėga pasaulyje ir nuo to laiko, kai įgyjo šį statusą, žymiai mažiau skurdo šalyje, bet nepaisant to, skurdo, skurdas pasiskirstęs labai nevienodai, netolygiai tarp miestų ir um, kaimo vietovių. Ir mūsų politika Kinės atžvilgių be abejo turėtų būti orientuota visai į kitus dalykus. Kinė, aišku, nebėra besivystančioji valstybė, bet kalbėdami su politikais turėtumėm akcentuoti tai, kad neturėtų iškilti bereikalingų spragų, vykdant tuos projektus, kurie jau anksčiau buvo suplanuoti ir kuriems paskirtas finansavimas. Globalizavimas turi vykti tausiai ir negalime leisti JAV ir Kinijai kartu praktiškai nusiaupti visų kitų valstybių savo naudai, vykdant tokią agresyvę prekybos politiką. Dar dėl laugai, vadinamųjų beveik gulagų, gulagų, kur vykdomas priverstinis darbas, jie vis dar egzistuoja, 10-12 valandų per dieną dirbama, neretai visiškai už tą darbą neapmokant, o produktai tuose lageriuose pagaminami yra eksportuojami ir be kita ko taip pat ir į Europą. Tai dažnai yra metalo mm, gaminiai, taip pat tokie dalykai kaip, kad, pavyzdžiui, plaukų sektukai, kuriuo aš gyvenime net nepirkčiau. Visa tai yra pagaminama būtent tų priverstinių darbuotojų kalinamų lageriuose, o pagal svarbiausias e, tarptautinės e, darbo organizacijos konvencijas priversinis darbas yra, yra draudžiamas ir reikia tai turėti galvoje, formuojant mūsų politiką. Ten gaminami ir įvairūs raktai, graštai, plaktukai, kurie patenka į mūsų rinkas ir praktiškai nieko ne, nekainuoja. Ir turime suprasti, kaip ta tokia žema kaina susidaro, juk mes nesame už dempingą, ypač tokį, kuris yra vykdomas e, žmon, žmogaus ir socialinių teisų sąskaita. Turime saugoti piliečių teisės visose pasaulio regionuose ir labai apeliuočiau visus į tai. Ačiū. Ponas Görens, jums suteikime žodis défense de M. Euh, Zaradil. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau apginti poną Zahradil. Rengiant nuomonę visada yra šiokių tokių apribojimų, pavyzdžiui, galvojant apie dokumento apimti. Ir šiaip jau labai keista procedūra yra ta ribojimas tas dokumento ir ženklų skaičius ar puslapių skaičius, na bet yra kaip yra. E, be abejo, pateiksime dar ir savo ruoštų pakeitimų, o panas Zahradėl reikia pastebėti labai teisingai, sako, jog grįžti prie protekcionizmo būtų labai žalinga praktika. Aš tam visiškai pritariu. Ir kvestionuoti prekybos santykius e, būtų taip pat labai um, sudėtinga, sunki pasiekmė. Trečias dalykas dar vienas elementas, kurį būtų galima įtraukti į tekstą ir mes apie tai kalbėsime savo siūlomose pakeitimuose, tai yra santykių apgrėžimas tarp Kinijos e, ir Europos Sąjungos ar santykių tiesiog pasikeitimas. Jie negali išlikti tokie pat neutralūs kaip ir su kitomis trečiosiomis šalimis turime laikyti savo vertybių ir tikrai santykiai dabar keičiasi. Tos šalis, kurios susiduria su skolų problemomis ir dėl tokių problemų kreipiasi į Kiniją, kad tokiu būdu rastų finansavimą, pavyzdžiui, Europos e, įvairiems gelbėjimo fondams. Ar manote iš tiesų, kad Kinija galėtų realiai čia pagelbėti? jeigu kuri nors šalis užmėgs ryšius su Kinija ir um, gaus finansavimą iš Kinijos, ar iš tiesų jos santykiai tolimesni liks tokie pat, kokie ir anksčiau, ar galės likti vienodai nešališka Kinijos atžvilgių, kaip tuomet su ginklo embargo ir kitais dalykais. Aš manau, kad e, dabar kaip tik formuojasi ta įtaka, apie kurią mes nuolatos anksčiau kalbėdavome, diskutuodavome apie Europos modelį, apie ES vertybės, bet turint galvoje visus ekonominius sunkumus ir įsiskolinimų vis didesnių naštą. Tikrai daug kas keisis ir Kinija, ir BRIC šalis įgaus vis daugiau svorio Manau, pono Zahradil pasiūlymas labai įdomus, jis kalba apie mm, bendradarbiavimo ir vystimosi politikos palaipsnį e, keitimą į politinį dialogą tarp mūsų ir Kinijos, pasakant, kad jūsų augimas yra tikrai didžiulis ir e, galite patys kovoti su skurdu, taigi jau nebe mūsų užduotis yra prisimti atsakomybę už jūsų skolas, bet jūs patys turite su, su, su tuo susitvarkyti. Aš manau, kad e, tas pastabas tikrai vertėtų įtraukti į nuomonę ir taisas bei kiti jau užsiminė apie tai, kad Kinija yra svarbi ekonominė jėga ir yra labai pajėgi, konkurencinga, tad reikia kalbėti jau ir apie strateginius prioritetus. Ir tada būtų progos dėl jų pasitarti, dėl tų svarbiausių dalykų, nes dabar dar tik pradžia viso apmąstymų proceso. Ačiū, panas Svensson. Ačiū. Ačiū, pirminkė. Turbūt vis dar reikės visiems per ausinės klausytis, nes kalbėsiu savo kalbą švediškai. Na, manau, kad būtų naivu manyti, kad e, galima izoliuoti Kiniją, tačiau kalbėdami apie prekybos santykius turėtume turėti omenyje ir žmogaus teisės, ir uh, civilinį saugumą ir taip toliau. Mes jau pasimokėme kai ko iš mūsų santykių su Afrika, su Libija konkrečiai. Ekonominis stabilumas e, ten buvo gana aukštų lygio ir mes galėjome tuo žavėtis, bet dabar e, matome, kas ten vyksta su demokratija ir reikėtų pagalvoti apie labiau ilgalaikę perspektyvą. Ne, negalime būti tikri, kad e, Kinija uh, ir toliau bus tokia didžiulė milšnieška ekonomikos šalis, kokia ji yra šiandien. Galbūt mes daugiau dabar dėmesio skiriame tam, ką Kinija daro Afrikoje, kokiu veiksmu imasi ir nepagalvojame apie pačią Kiniją, kas joje vyksta nepagalvojame apie priverstinį darbą, tikrai negalime to toleruoti. Turime apie tai pagalvoti prieš pasirašydami bet kokius susitarimus. Ačiū dabar žodis Europos komisijos atstovui. Ponas Laštravalt. My name is Nils Junker Jacobsen. I, I take the... Aš um, ne Larsas, bet um, kalbėsiu vieto jo. Negaliu ką nors pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Pritarėme šiams diskusijoms ir mes toliau stebėsime, kaip uh, bus uh, rengiama uh, ši nuomonė ir be abejo dalyvausime šiame procese. Ačiū. Mes taip pat neturime tolesnių pastabų. Ačiū. Donc, je vous rappelle que le délai pour le dépôt des amendements. Gerai, kągi. Noriu priminti, kad pakeitimus galima teikti iki e, gruodžio 10 e, vidurdienio. O dabar e, steiksiu žodį vėl ponus Hradil. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems už pastabas. Mm, bent jau man susidarė įspūdis, kad e, plačiai sutarėme dėl to, kad turime peržiūrėti savo santykius su Kinija. Kalbant apie vystomąją pagalbą, manau, kad visi galime tam pritarti. Daugelis jūsų pateikė labai gerų pastabų dėl konkrečių dalykų, kuriuos reikėtų labiau pabrėžti šioje nuomonėje, ją įtraukti galbūt. Ypač kalbant, pavyzdžiui, apie Kinijos griežtą politiką tam tikrų Afrikos valstybių atžvilgių, žmogaus teisų ir priverstinio darbo klausimai. Šiuose srityse Esu pasiruošęs priimti jūsų pastabas, kai kurie jūsų pažadėjo pateikti savo pakeitimus. Ir manau, kad e, tikrai tai labai padėtų mums pasiekti kompromisą, parengti nuomonę, kuri būtų priimtina komitetui. Taigi dar kartą ačiū. Ačiū už visus jūsų konstruktyvius komentarus. Jie yra labai naudingi ir lauksiu tolesnių jūsų pastabų ir e, komentarų iki pirminkės nurodyto termino. Ačiū. Gerai, toliau 14 mūsų darbo tvarkės punktas. Pagal jį turėtume apsvarstyti įdomų pranešimą susijusi su visuotinė prieiga prie energijos, kuri turėtų būti užtikrinta iki 2030 metų. Yra nemažai tikslų, kuriuos būtina įgyvendinti energetikos, klimato kaitos srityje ir kitose srityse. Ir komitetas užsakė išorinę studiją šiuo klausimu. Ir dabar labai malonu čia tarp mūsų pasveikinti tris šios studijos autorius. Pone Aikė Dreblov, kuri yra tyrėja iš Berlyno ekologinio instituto, pana Arno Berens, kuris yra Europos politikos studijų centro tyrėjas ir ponia Glada Lang, kuri dirba Chatham House Londone. Ji šiandien negalėjo atvykti, bet Dabar e, sutiksiu žodį ponui Noiza, kad jis e, galėtų pristatyti trumpai savo ataskaitą. Prašau laikytis kalbėjimo laiko, nes e, bus nemažai norinčių pasisakyti. Taigi, ponė Noiza, ar turite nedaugiau nei penkias minutės, o vėliau suteiksiu žodį ekspertams, kurie galės kalbėti nedaugiau nei penkiolika minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū už jūsų įžanginį žodį kuris labai tikslus, nes prieiga prie energijos yra labai svarbi tema. Ir ateityje ji dar labiau svarbės. Man atrodo, kad ypatingai tai pasakytina apie tūkstantmečio vystimo tinkslus. Be energijos sunku bus pasiekti tūkstantmečio tikslus, vystimo tikslus. Norėčiau pateikti keletą įžanginių pastabų. Yra labai daug nevyriausybinių organizacijų puikiai veikiančių energijos prieigos srityje. Pavyzdžiui, Stokholmo aplinkos institutas, o taip pat ir kitos struktūros, kurios akivaizdžiai demonstruoja, kaip kaimo regionuose galima sudaryti sąlygas elektros prieigai. Atsiprašau, energijos prieigai. Norėčiau priminti prieš keletą savaičių Oslėje vykusią konferenciją, kurios rezultatai buvo pasiekti puikiai bendradarbiaujant e, su komisija. Kokios yra šios temos ir pranešimo aplinkybės? Nacionalinės Energijos agentūros teigia, jog 1,3 milijonai žmonių pasaulyje neturi galimybės e, naudotis e, elektros energiją ir 2,7 e, milijardai žmonių visame pasaulyje gamina labai nehigieniškomis sąlygomis. Pirmas skaičius buvo 1,3 milijardai. Ypatingai sudėtinga situacija yra konkrečiuose pasaulio regionuose, kuriuose mes turėjome galimybę susidaryti patys vaizdą. Pavyzdžiui, Kenijoje 18 procentų gyventojų turi galimybę naudotis elektrą, 5 procentai gyventojų Kenijoje e, kaimo regionuose ir 5 procentai kaimo regionuose, 18 buvo miestuose. Tad Kalbant apie prieigą prie energijos, tai yra pasakytina ne vien tik tai apie prieigą prie elektros, bet ir apie e, maisto gaminimą. Siekiant e, įgyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslus e, švietime, galima pasakyti, jog be energijos sunku būtų pasiekti tikslų. Vaikas vakare be energijos, be elektros negali mokytis, negali daryti namų darbų ir panašiai. Lygiai tas pats pasakytina apie mm, darbą sveikatos priežiūros struktūrose. E, gaminti maistą naudojantis biomase. Tai yra sudėtinga problema, nes iškertami miškai yra gaminama e, anglis iš medienos ir taip mėginama gaminti maistą. Ir vienas milijardas mirčių kyla dėl tokių sąlygų, tokiu būdu gaminant maistą. Junktinių tautų generalinė asamblėja išsikėlė tikslą iki 2030 metų užtikrinti universalę prieigą prie energijos. Ir 2012 metai yra paskelbiami universalios prieigos prie energijos metais. Man atrodo, kad ši tema ir toliau turi išlikti mūsų komiteto rankose. Taip pat ir Europos komisija e, pokyčių darbo tvarkėje šią temą įvardijo kaip prioritetą, mm, turint galvoje ateities vystimo politiką. ES ir valstybės narės yra raginamos mano pranešime siekti jungtinių tautų iškeltus tikslus iki 2030 metų E, remti universalę prieigą prie energijos ir atitinkamai suformuluoti tikslus. Komisija yra raginama susitelkti ties smulkiais e, projektais susijusiais su atsinaujinančia energija, tam, kad būtų galima pasiekti kaip įmanoma platesnį asmenų ratą, ypatingai kaimo regionuose ir tam reikia skirti lėšų. Iki šiol šis raginimas yra įtvirtintas ES ir AKR atitinkamoje finansinėje priemonėje, kurioje yra skatinami decentralizuoti energetikos e, projektai. Tie projektai turi vykti iki 2014. Ir 2014 metais ir numatant atitinkamas lėšas perspektyvai. Labai svarbus yra rodikliai siekiant įvertinti prieigą prie energijos ir ją įvertinti ir ją gerinti. Tam reikalingos ES lėšos. Labai svarbu, kad būtų naudojamos e, elektros energijos suvartojimo požiūrių e, veiksmingos viryklės labai svarbus tokie institutai kaip Pasaulio bankas, kiti bankų institutai, bet dėje jų veikla nesikoncentruoja ties decentralizuotais energetikos sprendimais, bet būtent jiems priklauso ateitis. Reikėtų labiau politikoje tiesiai susitelkti. Universali prieiga prie energijos. Rio plus 20 procese turi atsispindėti kai mes kalbame apie tvarę energiją ir turime būti tikri, kad nuo 2015 metų, kai bus iš naujo formuluojami vystimosi tikslai, kad e, prieiga prie energijos atsispindėtų ir smulkesnėse strategijose. Paraleliai ruošiant šį pranešimą vyko ir dar vienos ataskaitos ruošimas, bet iš esmės mūsų požiūriai su, sutampa. A focus on clean, small scale, renewable energy technologies and the governance capacity building to enable replication and scale up. Uh, Citata anglų kalba. Te galiu tik tai prisijungti prie jos ir prisijungti prie šios ataskaitos išvados. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su komisija kad e, nors galbūt kitos temos atveju mes ją ir barėme, bet norėčiau vis tiek padėkoti komisijos atstovams ir labai laukiu kolegių bei kolegų pastabų dėkoju. Ačiū, dabar suteiksime žodį ekspertams. Jūs e, galite visi kartu kalbėti nedaugiau nei 15 minučių ir galite pasidalyti tą laiką tarpusavį, kaip jums patogiau. Ačiū pirminkė. Ačiū ponui Noiza už įžangą. Gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai, labai ačiū už suteiktą galimybę pristatyti e, ir aptarti mūsų studiją čia, kalbant apie poną Noizą pranešimą. Visiškai pritariu Jums, kad um, tikrai daugelis Jūsų minėtų dalykų taip pat yra įtraukti į mūsų prezentaciją, todėl um, galiu uh, nekartoti to paties. Labai ačiū. Šią studiją parengė trys institucijos ir penki autoriai. Visų pirma, tai yra Europos politikos studijų centras, kuriam aš atstovauju, e, taip pat e, kolegė Iki Dreblau iš Berlino aplinkos instituto ir taip pat dar viena labai svarbi autorė, Glada e, Lan iš Chatham House institucijos, dėja, šiandien ji negalėjo atvykti. Mūsų prezentacijoje svarbiausia yra penki dalykai. Visų pirma, pakalbėsime apie kontekstą, apie prieigą prie energijos skurdžiose ir besivystančiose šalise, Afrikoje, Indijoje. Kalbėsime apie konkrečius projektus, pažiūrėsime, kokia yra tokių projektų struktūra ir taip toliau. Taip pat e, truputį papasakosiu apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir apie nedidelių, nedidelio masto projektų gyventinimo pranašumus e, dideliu mastu, kalbėsime apie finansus ir pabaigoje pateiksiu išvadas ir rekomendacijas. Taigi kontekstas. Kai kurie uh, skaičiai uh, jau buvo paminėti, bet visų pirma norėčiau pateikti Jums apibriežti, kas yra prieiga prie energijos. Būtent šią apibriežtimį rėmėmės savo studijoje. Tai yra prieiga prie uh, švarios, patikimos ir finansiškai uh, įperkamos energijos. Uh, paslaugų, norint gaminti maistą, užtikrinti šildymą, apšvietimą, komunikaciją ir kitą veiklą. Svarbiausia e, yra pakalbėti apie tris, tris rytis. Visų pirma, kas yra tie tiksliniai kalb... naudos gavėjai. Kitas dalykas yra energijos, energijos šaltiniai. Ar kalbame apie iškastinį kūrą, ar apie atsinaujinančius energijos šaltinius, ar kalbame apie elektrą, ar maisto gaminimą, kaip jau buvo minėta, ar tinklo sprendimus, ar netinklo sprendimus ir taip toliau. Tų sprendimų yra labai daug ir jie visi yra įgyvendinami įvairiose srityse. Galiausiai labai svarbu atsižvelgti į prieigos prie energijos charakteristikas. Labai dažnai e, žmonės turi prieigą prie elektros, pavyzdžiui, bet e, ta prieiga yra labai nepatikima Pavyzdžiui, labai svarbu šioje srityje būtų minėti švietimą ir taip toliau. Taigi labai svarbios tos charakteristikos, kiek patikimos yra elektros tiekimo paslaugos ir taip toliau. Kodėl labai e, svarbi prieiga prie energijos? Čia reikia atsižvelgti į daugelį dalykų, bet svarbiausia yra tai, kad e, tūkstantmečio vystimosi tikslų neįmanoma bus pasiekti neskiria, neskiriant pakankamai dėmesio prieigai prie energijos. Šiuos skaičius ponas Noiza jau minėjo, o aš norėčiau paminėti tik tris svarbius dalykus. Visų pirma, tai, kad 1,3 milijardo žmonių, maždaug trečdalis žemės gyventojų neturi prieigos prie elektros. 1,1 milijardų e, e, žmonių gyvena kaimo vietovėse, tai yra nemažai. Matome, kad užjūrio Afrika yra tas regionas, kur yra mažiausia e, prieiga prie elektros, maždaug tik 30 procentų už Sahario Afrikoje turi prieigą prie elektros. Pavyzdžiui, e, dar vienas pavyzdys yra Demokratinio Kongo Respublika, e, kurioje tik 11 e, procentų turi prieigą prie elektros. Ir tai tikrai duoda peno pamastymams. Taip pat, kaip jau minėjau, net ir tais atvejais, kai prieiga yra užtikrinama, vis tiek kyla įvairių problemų, kad ta prieiga nėra patikima, dažnai trūksta energijos, elektra nutraukiama ir taip toliau ir buvo atlikti e, skaičiavimai, kad e, e, per metus vidutiniškai nebūna elektros 3 mėnesius. Taigi kalbu būtent apie Užsahario Afriką, kurioje 3 mėnesius per metus elektros nėra. Ir tai sudaro 7 BVP procentus per metus. Kalbant apie maisto gaminimo įrenginius, 2,7 milijardo žmonių neturi prieigos ir e, labai dažnai naudojamasi tradicinė biomase, e, tokia kaip malkos, e, anglis ir taip toliau. Čia problema yra ne tik būdinga kaimo vietovėms, ši problema yra labai opi Afrikoje, bet taip pat ir Indijoje ir kitose Azijos šalise. Kalbant apie dabartinę politiką ir įsipareigojimus e, e, pagal politiką įprastinė e, verslo veikla nėra tinkama išeitis. 2030 metais vienas milijardas žmonių vis dar neturės prieigos prie elektros, o 2,7 milijardo žmonių neturės prieigos prie švarių maisto gaminimo įrenginių. situacija gerės visur, bet um, ji e, tikriausiai negerės už Sahario Afrikoje dėl to, kad ten labai sparčiai auga gyventojų skaičius. Tačiau mm, galiu Jūs ir pradžiuginti, visuotinė prieiga prie energijos besivystančios šalise yra įmanoma. Čia matome, kaip um, e, didėja namų ūkių elektrifikacijos lygiai. Ir uh, matome, e, koks staigus pokytis buvo pastebėtas tarp 9 ir 10 dešimtmečių. Kalbant taip pat apie Tailandą, pavyzdžiui, e, bet to e, labai svarbu būtų paminėti ir tokius pavyzdžius kaip Brazilija, Kinija. Ne visiems, ne visoms šalims pavyksta taip greitai elektrifikuotis kaip Tailandui, bet per 30 mečius vis tiek lygiai padidėjo gerokai. Kalbant apie sąnaudas, reikėtų minėti tokius skaičius kaip 36-48 milijardai dolerių, eurų, kaip čia parašyta, per metus iki 2030 metų. Miesto teritorijose paprastai per tinklą yra tiekiama elektra, E, tai yra paprasčiausias e, sprendimas kaimo vietovėse yra truputį kitaip ir čia labai svarbu paminėti, kad e, tinklo sprendimai visų pirma yra grindžiami iškastinių kūrų, o ne tinklo sprendimai daugiau nei 90 procentų yra gaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Toliau, koks poveikis yra daromas e, šiltnamio dujų išmetimams? Tas poveikis yra nedidelis arba gali būti netgi naudingas. Ir e, tai e, pasakytina ir apie tuos atvejus, kai yra naudojamas e, suskistintomis gamtinėmis dujomis. 8-9 dešimtmečiuose e, dauguma projektų buvo skirti tam, kad būtų plėčiami tinklai, paskui projektų pobūdis e, keitėsi ir e, dabar projektuose daugiausia skiriama dėmesio bendruomenės poreikiams. Taigi apriepiamos įvairios paslaugos, ne tik plėčiami tinklai. Visų pirma, yra vystomi pagalbiniai pajėgumai, yra ieškoma inovatyvių finansavimo priemonių, e, tokių kaip techninis mokymas, reguliavimo pajėgumų stiprinimas ir taip toliau. Bet to labai svarbu užtikrinti, kad nedidelio masto projektai galėtų būti taikomi didesniu mastu. Dabar vykdomi projektai, aš labai nesigilinsiu, galite peržiūrėti sąrašą ir e, čia yra paminėti tik e, kai kurie svarbiausi projektai, kurie yra vykdomi kartu su donoriais, e, partnerėmis, institucijomis ir kai kurie projektai yra regioninio masto, kai kurie yra nacionaliniai projektai. Mūsų studijoje taip pat yra pateikti trys pavyzdžiai, kuriuos galite panagrinėti. Jie yra grindžiami įvairiais finansavimo modeliais ir didžiąją dalimi vis dar remiamasi subsidijomis, bet e, ir kitos finansavimo priemonėms įgyja vis svarbesnį e, vaidmenį, nes e, reikia kažkaip mokėti už tas paslaugas. Taip pat, kaip jau minėjau, labai svarbu užtikrinti, kad būtų kuriami tvarūs verslo modeliai, kuriuos būtų galima pritaikyti atsižvelgiant į vietos kontekstą ir vietinės sąlygas. Dabar suteiksiu žodį kolegijai, kad jie galėtų papasakoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Ačiū. Aš apžvelgsiu atsinaujinančius energijos šaltinius, kalbant apie modernes energijos tiekimo paslaugas. Visų pirma, atsinaujantis energijos šaltiniai turi daugelį pranašumų. Be abejo, e, jie e, leidžia e, pagerinti vystimąsi, pagerinti aplinkos padėtį. Be to yra daromas geras poveikis sveikatai ir aplinkos apsaugai. Be to tikrai turime paisyti savo įsipareigojimų e, saugoti aplinką. Kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius, jie neturi, neįskiria e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir, kaip jau minėta, e, naudojantis atsinaujančius energijos šaltiniais galima pagerinti prieigą prie energijos ir ypač tai pasakytina apie kaimo vietovės, kuriuose nėra išvystytas energetikos tinklas. Kalbant apie svarbiausius sunkumus, visų pirma, jie yra susijęs su reguliavimo rinkos aplinka. Jeigu kalbėtume apie um, į tinklą įjungtus atsinaujančius energijos šaltinius, e, čia uh, svarbu paminėti um, monopolio problemą. Kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, yra numatomos įvairios programos, kaip būtų galima įtraukti atsinaujinančius energijos šaltinius e, į tinklą. Be to, kalbant apie decentralizuotus atsinaujinančius energijos šaltinius, dažnai e, atsitinka taip, kad e, mažos bendruomenės negali sauliaisti mokėti už modernes energijos tiekimo priemonės ir čia į procesą įsijungia bendruomenės institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir e, tas sąnaudas galima paskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Taip pat labai svarbu, kad būtų um, sukurta tam tikra rinka, nes nesant rinkos negalima vystyti šių pas, paslaugų, tai neįmanoma ir gal gale žmonės negauna vis tiek prieigos prie energijos e, paslaugų. Taip pat e, labai svarbu, kad vietos bendruomenės dalyvautų nuo pat pradžių, priimant e, sprendimus. Ir taip pat reikia kaupti žinias. Tai labai svarbu, nes jeigu vietos bendruomenė yra informuota, ji gali pritarti tokiems sprendimams. Taip pat norėčiau paminėti, kokį poveikį um, daro atsinaujantis energijos šaltiniai vandeniui. Visų pirma, reikėtų uh, pagalvoti apie biokūro uh, poveikį. Um, tai yra įvairios uh, žemės ūkio kultūros visų pirma ir Visų pirma, svarbiausias poveikis būtų toks, kad iškyla vandens buvimo problema, nes pavyzdžiui, auginant cukrinės nendrės reikia nemažai vandens, bet to svarbus aspektas yra vandens kokybė. Taip pat e, svarbu kalbėti apie vandens e, poveikį vandens energetikai. Čia vėlgi verta kalbėti visų pirma apie vandens kokybę, apie kietųjų atliekų dalelių filtravimą, e, degunies kiekio vandenyje didinimą ir taip toliau. Ačiū. Aš e, galiu labai trumpai toliau kalbėti ir labai greitai, nes laiko nebeturime daug. Jūs jau kalbat ilgiau nei 15 minučių, todėl suteiksiu Jums tik porą minučių. Kalbant apie energetiką ir vystomąją pagalbą, kasmet išleidžiama keli milijardai dolerių. Kalbant apie ES pagalbą, čia viskas labai sudėtinga, yra nemažai dalyvių ir e, čia svarbiausia užtikrinti nuoseklumą, viskas supaprastinti. Ir e, tik 20 procentų Europos vystomosios e, pagalbos yra Europos komisijos atsakomybė ir um, įvairios dotacijos, subsidijos yra apjungiamos su kitomis priemonėmis. Be to, svarbu paminėti tai, kad daugiausiai dėmesio skiriama dideliems projektams ir vietos iniciatyvams nebeskiriama tiek daug dėmesio. E, tai yra negerai ir reikėtų daugiau dėmesio skirti būtent tokiems nedidelio masto kaimo vietovių projektams. Išvados. Kaip sakiau, politinė valia yra labai svarbus dalykas, reikėtų kalbėti apie ilgalaikius politinius įsipareigojimus, būtinai reikėtų e, kurti tvarius modelius, kad būtų galima prisitaikyti prie vietos aplinkybių, reikia įtraukti vietos bendruomenę. E, be to, prioritetas turėtų būti decentralizuoti nedidelio masto į tinklą nejungti sprendimai. Mūsų rekomendacijos. E, es pagalba turėtų būti skiriama visų pirma atsinaujinantiems energijos šaltiniams, o ne iškastiniam kūrui. Reikėtų skirti daugiau dėmesio nedidelio masto energetikos sprendimams, reikėtų stiprinti pajėgumus ir e, rasti inova, inovatyvius finansavimo mechanizmus. Ir e, be to reikėtų daugiau dėmesio skirti prieigai prie energijos tarptautinėse dėrybose, kalbu konkrečiai apie Rio plus 20 kontekstą ir reikia geriau koordinuoti visas pastangas, kad būtų galima tinkamai išnaudoti visus išteklius visuose projektuose. Atsiprašau, kad kalbėjau ilgai. Interesting... Uh, Ačiū, buvo tikrai labai įdomus pranešimas. Bus labai įdomu susipažinti su jūsų rekomendacijomis, jūsų pateiktais pavyzdžiais. Taip pat dėl pono Noize ataskaitos pranešimo. Norėčiau pritarti, kad pranešimas yra labai geras ir e, mes negalime e, daug ką pridurti žalių frakcijos vardu, galime tik pritarti Čia kalbama apie kaimo vietovės, decentralizuotą energetiką ir taip toliau. Ir galbūt galėsime dar kaip nors papildyti, pateikti savo minčių e, dėl jūsų išdėstytų aspektų šiame pranešime. Tačiau norėčiau paminėti, kad labai svarbu, e, kokios rūšies energiją naudojatės. Ir apie tai e, netiek daug kalbama šiame pranešime. E, galbūt reikėtų daugiau pabrėžti, kad reikėtų daugiau naudotis atsinaujinančiais energijos šaltiniais, o ne iškastinių kūrų. E, kai yra naudojamas iškastinių kūrų, galbūt yra sprendžiama prieigos prie energijos problema, bet iškyla kitų problemų susijusių su klimato kaita, šiltnamių dujomis, tarša ir taip toliau, bet to daroma žala aplinkai, gamtai. Uh, ir netgi galbūt žmonėms, kurie gyvena šalia, e, tarkim, anglijas kasyklų, pavyzdžiui. Be to, kalbant apie vystimasi, e, iškyla ir kitų problemų. E, reikėtų kalbėti ne tik apie biomasę, bet ir apie apsirūpinimą maistu ir kitas problemas. Dar kalbant apie skaluninės dujas ir kitas priemonės. E, šie klausimai bus vis svarbesni ateityje ir todėl būtinai turėtume vis daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir griežčiau tai pabrėžti šiame pranešime. Norėtųsi sužinoti daugiau apie tam tikrus pavyzdžius, pavyzdžiui, Tailando pavyzdį, kodėl Tailande būtent buvo toks spartus augimas. Ir mm, įdomu būtų pažiūrėti ir kitas šalis ir galbūt išgirsti daugiau paaiškinimų apie tuos pavyzdžius. Ačiū. Fiona Hall. Pone Fiona Hall dabar. I... Ačiū labai. Man labai patiko prezentacija ir taip pat norėčiau pasveikinti pono Noizer pranešimą. Ir jūs, ir jūs atkreipit dėmesį į daugelį labai svarbių dalykų ir neturiu daug ką pridurti. Bet ypač norėčiau pasveikinti tai, kad um, jūsų studijoje ir pranešime labai e, uh, pabrėžimi į tinklą įjungti sprendimai. Ir kalbama apie nuo tinklo nepriklausomus e, sprendimus. Labai man patiko taip pat ir tai, kad jūs e, minėjote energetikos e, paslaugas. Labai dažnai besivystančiose šalise, kaimo vietovėse kartais matai, kad yra E, tarkim, kokie nors elektros laidai, bet ne visi tame kaime gali sauliaisti mokėti už tą elektrą ir dėl to negali prieiti prie energetikos paslaugų. Labai e, svarbu minėti taip pat ir maisto gaminimo e, aspektus ir kitus aspektus. Svarbu visą tai turėti omenyje. E, Dar buvo, ne, nebuvo minėtas vienas dalykas. Manau, būtų labai svarbu paminėti veiksmingą energijos vartojimą. Tai ypač svarbu tose bendruomenėse, kuriuose trūksta energijos. Reikia išnaudoti turimą energiją kiek įmanoma veiksmingiau, kad būtų daugiau šviesos, daugiau uh, energijos iš kiekvieno kilovato. Reikėtų paskatinti besivystančias šalis veiksmingiau vartoti energiją įgyventinant įvairius projektus. E, žinau, kad e, Tai jau yra daroma, pavyzdžiui, JAV e, įgyvendinant Starskim projektą. Ir žinome, kad na, tarptautinės bendrovės e, irgi yra skatinamos veiksmingiau išnaudoti energiją ir skatinamos investuoti būtent į tuos projektus, kurie rūpinasi veiksmingų energijos vartojimu. Ačiū, dabar sutiksiu žodį komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jean-Paul Joubierge esu energetikos e, departamento generalinėme direktorate vadovas. Džiaugiamės pono Noizerio pranešimu parengtų, manome, kad užtikrinti prieigą prie energijos visuotinė yra labai svarbu ir komisijos pozicija jau yra išreikšta mm, mūsų atitinkamoje darbo tvarkėje, kur prioritetas energetikos ryčiai yra skiriamas jungtinių tautų generalinis sekretorius e, pirmasis nurodė tuos prioritetus, e, kaip galima prisidėti prie e, tūkstantmečio ir vystimosi politikos tikslų. Ir prieiga prie energetikos yra vienas iš būdų. Kalbame ne tik apie pačią prieigą, bet ir energetikos energi elektros energijos tinklus ir jų kūrimą. Centralizuoti projektai nuolatos yra liaupsinami ekspertų ir mes taip pat remiame panašius projektus, kurie e, siejami ir su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Vartojimas e, be abejo padidės, bet tai turėtų kiek įmanoma mažiau daryti įtakos aplinkai. Dar porą trejata dalykų paminėsiu. Komisija norėtų, kad būtų labiau dėmesys skiriamas, būtų daugiau dėmesio skiriama atsinaujantiems energijos šaltiniams ir atitinkamam energetikos sektoriui, bet turime išlikti realistiški. 48 milijardai dolerių 8 milijardai dolerių mm, turės būti skiriami. Aišku, ir valdymo principo dėgymas energetikos sektoriuje yra labai svarbus. Mm, galbūt prarasime apie 20 procentų pajėgumų vien dėl to, kad mm, jų tiesiog nėra įrengta, o Afrikos šalyse vandens um, pagrindu, kuriam elektros energija yra um, vienas svarbiausių ir veiksmingesnis būdas um, tiekti elektros energiją, negu kad, pavyzdžiui, anglies panaudojimas. Tikimės, kad diskusijos su šalimis gavėjomis paramos vyks intensyviau, kad būtų galima aptarti būsimo finansavimo detalės, bet bet kuriuo atveju sveikiname pono Noizerio pranešimą. Ačiū ir dabar žodis ekspertams galite sureaguoti į parlamento narių ir taip pat komisijos pateiktas pastabas. O pabaigoje žodis dar bus kartą suteikiamas pranešėjai ponai Noiseriui. Penkios minutės, prašom. Labai ačiū už Jūsų pastabas ir klausimus. Kas dėl Tailando pavyzdžio, mes e, nenagrinėjome konkrečiai Tailando. Uh, E, daugiausiai dėmesio skiriame už Sahario Afrikai ir Indijai. Bet e, tos šalis, kuriuose augimas yra sparčiausias, tiesiog turi e, nusistačiusios tam tikrus nacionalinius prioritetus, kurių tikslas yra įgyvendinti labai spartų energetikos ryties vystimasi. Ir tai priklauso nuo makroekonominės, fiskalinės politikos ir, kaip jau sakiau, reikalinga taip pat ir tam tikra vietinė motivacija, kuri paskatintų naujų technologijų dėgymą ir ilgalaikį naudojimą. Kas dėl efektyvaus energijos vartojimo, Taip, iš tiesų tai gali suvaidinti labai didelį, labai svarbų vaidmenį, didinant prieigą prie energijos, bet visų pirma, tai būtų pasakytina apie jau turimus įrenginius, pavyzdžiui, Akozombo e, įrenginius e, užtvanka Zambijoje. Ten e, būtent dėl tų renginių efektyvumas, energijos suvartojimo efektyvumas padidėjo 31 procentų. Bet tai netiek svarbu kaimo vietovėms, nes ten svarbesnis ne efektyvaus energijos vartojimo klausimas, o vis dėlto kol kas dar prieigos prie energijos klausimas. Todėl šiame kontekste neverta būtų per daug akcentuoti to efektyvaus energijos vartojimo klausimo. Kaip sakiau, e, tai yra svarbu dideliems projektams, bet net jiems mažiems kaimo vietovių projektams, kuriems e, daugiausia dėmesio ir skiriama šioje studijoje. Dėl Starskim projekto, tas projektas labiau skirtas um, Junktinėms Amerikos valstijoms. Šios šalies viduje būtent jis yra gyventinamas, bet nežinau, galbūt jūs išvelgėt kokiu nors svarbesnių ryšių um, su šiuo projektu, kurie gal, galėtų būti mums aktualūs, kalbant apie efektyvų energijos vartojimą. Taip, iš tikrųjų, e, e, Energy Skim projektas yra JAV vidaus projektas, bet Europos Sąjungoje irgi yra panašių projektų, kuriems yra taikomi tam tikri Europos Sąjungos teisės aktai susijęs su efektyviu energijos vartojimu. Aš nenorėjau pasakyti, kad mes nu, turėtume kaip nors versti tas besivystančias šalis efektyviau vartoti energiją. Manau, kad reikėtų tiesiog užtikrinti, kad ir pačios besivystančios šalis susimastytų apie šį klausimą, kad nekiltų pavojus, kad besivystančiose šalise būtų tiesiog išvaistoma ta brangi energija, prie kurios ne visada yra ir prieiga. Uh, Tiesiog norėjau pasakyti, kad tarkim bendrovės gaminančios oro kondicionierius e, galėtų atsisakyti įgyvendinti mm, tam tikrus mm, projektus, e, pagal kuriuos nėra tausojama energija. Reikėtų pabrėžti galbūt, kad ir pats vartotojas uh, turėtų susimastyti apie tai, kaip efektyviau vartoti energiją ir jam reikėtų suteikti galimybę tai padaryti, teikiant energiją tausojančius įrenginius. Žodis teikiamas pranešėjai. Taip, pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų ekspertams. Man atrodo, pagrindinė linija sutampa su pranešimą pagrindinėmis gairėmis. Labai ačiū už mintis išsakytas, pamėginsiu jas įtraukti. Norėčiau paminėti pagrindinius punktus. Be kita ko, prie jų priklauso ir efektyvus energijos suvartojimas. Mums reikalinga švari prieiga, patikima, atsinaujinanti, decentralizuota prie energijos, tačiau nepamirštant ir socialinio komponento apmokama, įkandama kaina. Tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie galimybės naudotis energiją, nes dažnai žmonės negali naudotis energiją, nes paprasčiausiai nesugeba už ją sumokėti. Uh, O vyriausybės, su kuriomis dėrėsimės, turi imtis atitinkamų pastangų geresniam valdymui. Svarbu, kad vyriausybės besivystančiose šalyse organizuotų prieigą prie energijos. Privataus sektoriaus vaidmuo buvo paminėtas komisijos pasisakymė, jeigu 20 procentų įsitraukia viešasis sektorius, vadinasi 80 procentų lieka viešajam sektoriui, tad reikia ieškoti tolesnių galimybių kurios leistų įtraukti privačius ekonomikos veikėjus į energijos tiekimą. Taip pat turėtumėm nepamiršti ryšio su tūkstantmečio vystimo tikslais ir jų plėtra po 2020 metų energetikos srityje. Labai svarbu, kad būtų dedamos didelės pastangos šioje srityje. Norėčiau prisiminti vieną ekspertų sakinį. Business as usual. Tai nėra alternatyva. Tai reiškia, kad mums reikalingos milžiniškos pastangos šioje srityje. Dėkuoju. Merci beaucoup. Ačiū. Dar tik priminsiu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 16 diena. 12 valanda dienos. O balsuosime komitete dėl, dėl šio pranešimo lapkričio 18 dieną. Toliau. 15 darbo tvarkės punktas, ponios uh, Šnyva Jastram pranešimas ar nuomonė dėl ES užsienio politikos, dėl BRICS ir kitų kylančios ekonomikos šalių Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika. Būtent šios yra BRICS šalis vadinamos ir čia kalbama ne tik apie bendradarbiavimo klausimus, tai yra tai, kas susijęs su mūsų komiteto darbu, bet ir apie išorės santykius bei išorės politiką šių šalių atžvilgių. Ir iš karto pakviesiu ponę Šnybą Jastram pristatyti savo nuomonę, o paskui pradėsime diskusiją. Atsisveikiname su energetikos ekspertais. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES santykiai su BRICS šalimis, man regis, neginčiamai yra labai svarbus, jeigu pažvelgsime į ką dar fondo Mm, duomenis Vokietijoje 97 procentai respondentų sako, kad Kinija yra labai e, svarbus prekybos ir kitų santykių partneris, o 91 procentas žvelgia Kiniją kaip į svarbų investicijų partnerį. Be abejo, taip pat ir vystomasis bendradarbiavimas su Afrika yra labai svarbus. 76 procentai respondentų mano, kad Kinija yra vienas iš partnerių siekiant spręsti pasaulinės problemas. Tiesa, ne viskas dar atsispindi taip gerai strateginėse partnerystėse su BRICS šalimis. BRICS šalis nėra koks nors um, pastovus blokas šalių, tai yra lyg tinklas, ad hoc principų pasisakantis įvairiais klausimais, kartais kartu kaip sąjungininkai ir dėl to reikia, reikia atitinkamai vertinti ir es santykius šiomis šalimis. Negalime numatyti jokios konkrečios išorės santykių politikos su, šiais, su šiomis šalimis, bet ieškoti reikia atskirų Um, bendradarbiavimo galimybių. Reikia kelti klausimą dėl to, kur ateityje bus akcentas tokios politikos. Ar sieksime skleisti geriau Europos vertybės, europinės vertybės, ar labiau akcentuosime bendradarbiavimą su Kinija, nes e, vienas dalykus, dalykas yra tikrai aiškus. Kai kurios BRICS šalis siekia konvergencijos su kai kuriais e, privalomais ir tarptautiniais teisės aktų nuostatais. Ir tai ir yra tas esminis klausimas, ar norime tą bendradarbiavimą pagilinti ir ar tuo pat metu tada santūriau elgsimės dėl savo vertybių skleidimo, bet jeigu norime visgi aktyviai skleisti e, savo vertybės, tuomet turime taip pat galvoti ir apie sunkumus bendradarbiavimo srityje. Aišku, tas bendradarbiavimas yra daug žadantis. Pagalvokime vieną apie tokias rytis kaip kova su AIDS, bendradarbiavimas mokslinio trimų projektų kontekste, bendradarbiavimas biudžeto klausimais ir kiti. Bent jau geresnis koordinavimas mūsų santykių su brik šalimis m, mm, turėtų būti vienas iš mūsų svarbiausių tikslų. Ir BRICS šalims žymiai geresnė koncepcija yra MD. Yra tūkstantmečio vystimosi tikslai negu vadinamasis AIDS effectiveness metodas. Yra dar ir kitų įvairių bendradarbiavimo, vystimosi bendradarbiavimo klausimų, mokėjimų, um, nuseklumas vystamajame bendradarbiavime, makroekonominių rodiklių vertinimas, standartų laikymasis būtinių, būtinų, taip pat um, įmonių socialinės atsakomybės aspektai. Taip pat ir bendresnio pobūdžio užsienio politikos klausimų kyla, pavyzdžiui, EPSA ir BRICS bendradarbiavimas, taip pat reikia daugiau atlikti dar tyrimų analizės e, reikiamas e, formuluoti taip pat stengtis išvengti santykių formavimo perkelimo į valstybės nares pačias. Aš visiems būčiau dėkinga už tolimesnius pasiūlymus e, dėl mano parengtos nuomonės, bet iš principo manau, kad BRICS šalis ir santykiai su jomis yra ir didžiulis iššūkis, ir tuo pat metu e, didelės galimybės atsiveriančios. Ir aš manau, kad reikėtų apsispręsti pagaliau ir, tam, ir tomis galimybėmis pasinaudoti. Ačiū. Dabar ponia Keller. Labai ačiū už pranešimą. Manau, kad tai yra labai gera pradžia labai geras pagrindas mūsų pakeitimams. Gerai, kad yra tas vieno puslapio apribojimas. Mes pateiksime savo pastabas dėl to, ko mūsų nuomonė trūksta pranešime. Pavyzdžiui, kalbant apie klimato kaitą, diplomatiją šioje srityje, jau plus 20 procesą ir taip toliau. Be to, manome, kad reikėtų labiau pabrėžti, kaip reikėtų griežtinti socialinius aplinkosaugos standartus. Dažnai šalis um, nepatenkintos būna, kai tokie dalykai yra įtraukiami į uh, tarp valstybinius prekybos susidarimus, bet vis dėlto turėtume paisyti savo vertybių. Kalbant apie bendratarpiavimą su BRICS šalimis, reikėtų e, visų pirma remtis efektyvaus daugia šalio bendratarpiavimo principu, kad būtų galima spręsti valdysenos e, problemas ir būtinai reikėtų taikyti būtent daugia šalį formatą, o ne dvi šalį formatą, nes e, svarbu atkreipti dėmesį būtent ir į daugia šalį formatą, kalbėti ne tik apie dvišalius santykius. Manau, kad reikėtų kartu su BRICS šalimis skatinti efektyves reformas besivystančiose šalise ir BRICS šalise. Kalbant dabar apie sustikimą Busanę ir kitus dalykus, reikėtų pasinaudoti progą ir daugiau skirti dėmesio efektyvaus pagalbos panaudojimo klausimui ir visumosios pagalbos klausimui, dirbant kartu su BRICS šalimis. Mes e, neturėtume ieškoti kažkokių priežasčių to nedaryti, dėl to, kad priks šalis to nenori ar panašiai. Turime parodyti, kad jeigu mes norime iš jų, kad jie prisimtų tam tikrus įsipareigojimus susijusius su efektyviu pagalbos panaudojimu, savo ruoštų turime parodyti kažką, ką mes galime pasiūlyti. Ir turime kažką pasiūlyti Ir čia taip pat galima būtų kalbėti toliau apie tarpusavę pripažinimą ir kitus dalykus. Ačiū. Labai trumpai, ponė pirmininkė, mūsų šešėlinio pranešėjo nėra. Tad ten norėjau pasakyti štai ką. Klausydamas šio pranešimo Galiu sutikti su 99 procentais turinio. Ten norėjau pridurti, jog nėra argumentų bijoti sparčiai kylančių ekonomikos šalių. Žinoma, kad jos vystosi ekonominės galybės į konkurenciją, tačiau jos taip pat yra ir mūsų partneriai. Tad taip jas ir vertinkime, nelaikykime jų vien tik tai konkurenčių. Ir tai pasakytina tiek apie Kiniją, tiek apie Indiją. Ir žinoma, brikšalis tarpusavėje labai skiriasi. Brazilija skiriasi nuo Rusijos. Žinoma, kad Brazilijos požiūris į pasaulį yra kitoks nei Medvedevo ir Putino valdomos Rusijos požiūris. Tad labai prasminga nematuoti tą pačią liniuotę brikšalių nes, kaip žinia, jų svoris pasaulyje auga. Dėkoju. Dėkoju. Dabar teiraujuosi, ar norėtų komisija pasisakyti. Labadiena, esu Andrė Monijai. Esu politikos koordinatorius e, globaliems klausimams e, Europos išorės reikalų tarnyboje. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad labai sveikinu Europos parlamento iniciatyvą parengti pranešimą šią temą. Mums ši tema yra strateginio pobūdžio. Taip pat sveikinu tai, kad Europos parlamentas, mano nuomonė, labai teisingai pabrėžė svarbiausius e, šios temos aspektus ir e, svarbiausius, aktualiausius principus kuriais būtina remtis mūsų santykiuose su BRICS valstybėmis. Kalbu konkrečiai apie lankstaus požiūrio savoką, lankstumo savoką, Kaip ką tik e, sakė anksčiau kalbėjęs kolega, būtina užtikrinti, kad būtų taikomas lankstus požiūris, bet to požiūris turi būti integruoto pobūdžio, reikėtų atsižvelgti į tai, kad situacija besivystančiose rinkose gali būti labai sudėtinga ir tos šalis viena vertus vis dar yra besivystančios, O kita vertus susidurime su labai dinamiškai besivystančiomis ekonomikomis ir e, įvairiomis e, kultūrinėmis ir reguliavimo sąlygomis. Todėl e, toks integruotas požiūris iš mūsų pusės yra būtinas. Ir trečiasis svarbus principas yra žvelgti toliau į ateitį nes e, santykiai su BRICS valstybėmis reiškia investicijas į ateitį. Ir kaip e, sakė anksčiau kalbėjęs e, kolega, turime įvertinti naujas realijas, kurios jau yra gana svarbios tarptautiniams veikėjams, tarptautinėje arenoje yra įtakingų veikėjų taip pat ir daugia šalių mastų, pasaulio mastų. Kalbu konkrečiai apie jungtinių tautų organizacijos, didžiojo dvidešimtuko vaidmenis. Taip pat svarbu minėti pietų ir pietų bendradarbiavimą ir regioninės grupės. Taigi, turime investuoti į šias šalis, į šiuos partnerius, turime vykdyti dialogą su jais, uh, turime mūsų vertybės suderinti su jų vertybėmis, kurios skiriasi nuo mūsų vertybių ir kartu um, turime sukurti tam tikrą pridėtinę vertę šiame dialoge. Turime įnešti savo indėlį. Turime pasiūlyti jiems įdomų modulį. Turime jau tam tikrą reguliavimo sistemą teisės įgyti akikominoter, kuri galbūt uh, galėtų būti įdomi. Ir um, kaip e, e, jau minėjo kažkas, labai svarbu dirbti ties tokiais klausimais kaip klimato kaita, transportas, efektyvus energijos vartojimas. E, visa tai turėtų būti klausimai svarstytini didžio dvidešimtukų susitikimuose. Mūsų direktorius Ponas Leflek pristatys Europos išorės veiksmų tarnybos poziciją dėl BRICS šalių ir tikriausiai būtent jis geriau išdėstys oficialią ES politiką šiuo klausimu, poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū ir dabar ponė Šnyber vėl. Ačiū. Nuoširdžiai norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus į vieną pastebėjimą, panas Keller, norėčiau sureaguoti. Manau, visi sutinkame dėl to, kokios svarbios yra europinės vertybės, bet tuo pat metu, manau, turime pabandyti suprasti ir kitas kultūras ir jų perspektyvą. Galbūt mes pernelyg arogantiškai atrodome e, nuolat brukdami savo vertybės. Ir tikrai reikia pagalvoti apie tai, ar tiesioginė kritika, tiesiai išviesiai išsakoma kritika visuomet yra geriausias e, sprendimas. Galbūt reikėtų ieškoti ilgalaikių um, sprendimų, be, kitokių sprendimų bendradarbiavimo su tomis šalimis. Jau ir kitose diskusijose buvo minėta, kad tokį dialogą reikia um, organizuoti akis į akį ir lygiomis teisėmis, e, remiantis abipusę pagarbą. Ir tą darant tikrai nepamiršime ir europinių vertybių, niekas jų iš mūsų netims ir nemanau, kad tai būtų realu. Ačiū. Ačiū. Tuomet tik primenu, kad pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 10 diena, 12 valanda dienos. Balsuosime gruodžio 15 dieną dėl šios nuomonės ir dabar toliau kitas darbo tvarkės punktas. Nuomonė, kurią parengė Izabela Liuvin dėl žuvininkystės susitarimo tarp ES ir Bisau Gvinėjos. Izabela Liuvin, esate ekspertė žuvininkystės sustarimų, tad jums žodis. Dear colleagues. Ačiū, panė pirminkė, gerbiami kolegos. Taip, e, kalbėsime dar apie vieną žuvininkystės sustarimą, kurį ES sudaro su besivystančiomis šalimis. E, Gvinė, Bisau Gvinėja yra viena iš labiausiai skurstančių šalių pasaulyje. Du trečdaliai e, gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Ji labai priklausoma nuo donorių pagalbos e, ir ta pagalba sudaro 31 e, procentą nacionalinių pajamų. Bet Bisau Gvinėja labai turi labai turtingus žvinkistės išteklius. Tie ištekliai tikrai yra labai platus. E, galima būtų paminėti mažas pelaginės žuvis, migruojančias pelaginės žuvis, tunus, galvakojus ir taip toliau. E, šioje šalyje yra apie 12 tūkstančių smulkių e, žvėjų, kurie žvejoja pakrančių regionuose. Ir be to žvejojama uh, Um, tam, kad um, tiesiog maistui ir tokių žvėjų, kurie sužvėjoja žuvies savo šeimos maistui yra dar daugiau. Taigi priklausomumas nuo žuvinkistės yra labai didelis. Europos e, bendrijos ir šios Respublikos žuvinkistės partneristės sustarimo e, protokolas baigia galioti šių metų birželio 15 dieną ir naujasis protokolas yra taikomas e, iki 2011 yra galioja vienerius metus, pradedant nuo 2011 metų 16 birželio. finansinės indėlis e, siekia 7,5 milijonus e, eurų per metus, kuriuos galioja šis protokolas. Ir e, tai yra maždaug 4 milijonai 550 tūkstančių eurų skirtų 37 leidimams, tunų žvejybos laivams ir taip toliau. Be to, Maždaug 2,5 milijonų eurų yra skiriami papildomam paketui, tai yra vystomoji pagalba žuvinkistės sektoriui Bisau Gvinėjos Respublikoje. Pusė milijono eurų yra skiriama mm, žuvinkistės produktų sveikatos užtikrinimo sistemai. 35 procentai viso finansinio indėlio yra skiriama žuvinkistės e, sektoriui e, vystyti Bisau Gvinėjoje. Buvo atlikta įvertinimo studija apriepiant įvairius žuvinkistės susitarimus ir e, galima sakyti, kad naudos ir uh, sąnaudų santykis yra gana naudingas, pagalba yra naudinga visau gvinėjai ir sudaro 7,3 procentų viso biudžeto. Be to, kalbant konkrečiai apie šį sektorių, ši pagalba sudaro 88 procentus visų numatytų žuvinkistės išlaidų. Yra tam tikrų tradicinių problemų, kurios nėra sprendžiamos geriausių įmanomų būdų. Pavyzdžiui, yra išmetami e, dideli žuvų kiekiai, ypač e, čia svarbu paminėti krevečių žvejybą. Be to, nėra vykdomi ataskaitų teikimo reikalavimai, nėra um, teikiamos ataskaitos apie tai, kada laivai patenka į visau uh, e, Gvinėjos vandenis, kada iš jų išplaukia ir taip toliau. Yra vykdoma tam tikra vertinimo programa, e, kuri rodo, kad e, sudarius susitarimą e, įmanoma palaikyti politinį dialogą su Bisau Gvinėja ir tobulinti iki šiol nelabai gerai funkcionavusią sistemą. Žuvinkistė yra labai svarbi Bisau Gvinėjos ekonomikos dalis. E, galima sakyti, kad būtent jų užtikrina stabilumą šiame regione. Jeigu būtų pažeidžiamas žmogaus teisės, galima sustabdyti pagalbos teikimą, tai yra gerai, bet to pagalbos teikimas gali būti sustabdytas, jeigu visau gvinėje neužtikrintų atsakingos ir tvarios žvejybos. E, tai yra taip pat labai gerai. Kalbant apie šio sustarimo ateitį, manau, kad um, būtų įtin svarbu, kad komisija ir Europos Sąjunga labai rimtai apsimtų stebėti, kaip yra įgyvendinamas susitarimas, kad jis būtų įgyvendinamas taip, kaip yra numatyta protokole. Vienas iš svarbesnių principų yra tai, kad ES laivai galėtų žvejoti tik tai perteklinius išteklius, kuriais nesinaudoja vietos gyventojai, kurie nėra būtini vietos gyventojų mytybai. Taip pat labai svarbu, kad būtų uh, laikomasi nelegalios e, priekybos prevencijos reikalavimų, nes nelegali žvejyba e, Bisau Gvinėjoje yra labai labai didelė problema ir būtinai reikia užtikrinti nelegalios žvejybos e, stebėseną. Taip pat yra dalykų, kuriuos reikia spręsti nedelsiant, mano nuomonė. Ir kalbu konkrečiai apie labai didelę priegaudą ir labai didelius išmetamus kiekius, ypač kalbant apie krevetės. Reikėtų um, naudoti labiau selektyvę įrangą, nes uh, labai didelis uh, sugaunamų krevečių kiekis yra išmetamas atgal į jūrą. Uh, Anksčiau e, visą tai buvo parduodama vietos rinkoje, o dabar dėl tam tikrų keistų racionalizavimo argumentų pagal es taisyklės tai yra išmetama atgal į jūrą. Visau Gvinėjui reikėtų stebėti, kad protokolas būtų įgyventinamas tinkamai ir e, taip pat e, tam būtinai reikėtų spręsti korupcijos problemą. ne visada pinigai patenka ten, kur turėtų patekti. Dar viena problema, kuri išriškėjo vertinimo metu, yra ta, kad e, kai kurie ES laivai e, plaukioja su kitų valstybių vėliavomis. Na, mano nuomonė, ES laivai plaukiojantis e, su kitų valstybių vėliavomis arba uh, pažeidžiantis e, kitus reikalavimus, jiems turi būti uždrausta grįžti į Europos e, Sąjungos e, laivyną, laivyno registrus. Reikėtų imtis tam tikrų sankcijų, reikėtų jiems panaikinti išimtinumo sąlygą. Taip pat uh, reikėtų kasmetinės parlamento ataskaitos apie tai, kaip yra įgyvendinamas protokolas, kad būtų užtikrinamas skaidrumas. Kaip ir komisija, kaip ir smulkių žvėjų atstovai e, Bisau Gvinėjoje. Aš manau, kad labai svarbu palaikyti santykius tarp ES ir Bisau Gvinėjos, kad būtų e, gerinama žuvinkistės politika Bisau Gvinėjoje, ypač kalbant apie tai, kad turėtų būti užkertamas kelias nelegaliai priekybai ir apie kitus problemos sprendimą. Reikia užtikrinti, kad protokolas būtų įgyvendinamas tinkamai ir manau, kad jis turėtų galioti ir toliau. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkojam. Labai ačiū, kad atkreipėte dėmesį į kontrolės svarbą ir reikšmę. Norėjau pastirauti, ar Bisau Gvinėja turi pakrantės sargybos sistemą, kuri kontroliuotų pakrantės? Uh, uh, ne. Minutėlė. E, yra kontrolės centras Vygo, kuris koordinuoja valstybių narių kontrolės um, tarnybų uh, veiklą, kad būtų tinkamiau išnaudojami visi ištekliai, tačiau iki šiol nebuvo jokių kontrolę vykdančių laivų ir kontrolės priemonės e, yra naudojamos Atlanto vandeninė, bet vakarų Afrikoje nėra labai e, griežta kontrolė vykdoma ir iš tikrųjų ES galėtų daugiau investuoti į tai, kad šios, šie vandenys e, būtų kontroliuojami griežčiau, nes čia yra tikrai nemažų išteklių žuvinkistės. Berg. Dabar žodis suteikiamas komisijai, ponas Bergas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ir aš dėkoju pranešėjai už šią šį išsamų pranešimą skirtą žuvininkystės susitarimui su Bisau Gvinėja. Svarbiausia dalykai jau paminėti. Taip iš tiesų tai labai svarbi tema tiek ES žuvininkystės, žuvininkystiai. Labai daug laivų žvejoja to šalies teritorijoje ir teritorinėse vandenyse, bet taip pat ši tema labai svarbi ir mm, visau gvinėjai. Labai svarbu, kad e, veiktų šis susitarimas ir kad vyktų žuvininkystės kontrolė, už kurią yra atsakingos žuvininkystės departamento struktūros. Aš norėčiau pasakyti, jog susitarimas su Bisaugvinėje numato Mm, kad žuvininkystės ministerija įgyvendina kontrolę. Yra įsigėjami nauji žvejybos laivai. Vieni jau yra nupirkti kontroliai, mm, o kiti dar yra užsakomi. Tai būtų 8 ar 10 laivų, kurie išplauktų atvirą jūrą. Uh, teritoriniai vandenys yra labai platus, bet bent jau tie kontrolės laivai patruliuotų ir kontroliuotų žuvininkystės veiklą. Kitas dalykas tai yra priežiūros išplėtimas ir kariškių vaidmuo šioje srityje. Armijos pajėgumais mm, nebetaip naudojamasi. ir siekiama užtikrinti, jog kontrolė nepriklausytų nuo kariuomenės turimų pajėgumų. Pertekliniai žuvininkystės ištekliai ir jų žvejyba nėra konkurencijos šioje srityje tarp Europos žvejybos laivų ir vietinių žvejybos laivų yra pakankamai vietinių lygių sugaunama e, žuvies, kad taip pat yra tokiuose regionuose žmonės galėtų prasimaitinti. Na, o pavyzdžiui, krevetės ir galvakojai moliuskai. Deja, ne visas galimybės išsemėme šiuo susitarimu. Na ir tikrai vietiniai žvejybos laivai turi pakankamai galimybių žvejoti minėtas kategorijas. Šis susitarimas mums nepaprastai rūpi. Na, o jo įgyvendinimas bus reglamentuojamas per jungtinius komitetus. 2011 metais įvyko trys jungtinių komitetų posėdžiai siekiant kontroliuoti sustarimo įgyvendinimą. Tai rodo, kaip mums svarbu užtikrinti įgyvendinimą. Yra sunkumų susijusių su politiniais pokyčiais, susijusių su administracinėmis Bisau Gvinėjos problemomis, bet labai svarbu šią šalį remti ir taip pat žiūrėti, kad skirti pinigai būtų panaudoti efektyviai. Efektyvių rezultatų pavyzdžiai tai yra patruliavimas, jį yra investuojama per mūsų bendrą susitarimą. Labai svarbu kad e, būtų galima taip pat ir palidovinės navigacijos e, dėka nustatyti žvejybos laivų padėtį. E, rugsėjo mėnesį vyko apsilankimas Bisau Gvinėjoje ir buvo galima įsitikinti, jog užbaigiami yra uostų statybos darbai, stambus laivai galės vykdyti žvejybos veiklą, nes dėja infrastruktūros trūksta. Taip pat e, yra plečiame, plečiama ir žvejybos produktų perdirbimo infrastruktūra. Koks skirtumas yra su pas, lyginant su paskutiniuoju sustarimu? Pavyzdžiui, lyginant su gaunamus kiekius, buvo įtraukta išlyga susijusi su pagarba žmogaus teisėms. Labai svarbi išlyga, mes ir toliau stebime, kaip keičiasi padėtis šalyje ir jeigu matysime, kad yra pažeidžiami demokratiniai principai bei žmogaus teisės, tuomet sustabdysime šio protokolo taikymą. Tačiau šiuo metu apie tai kalbėti neaktualu nes e, ministrų taryba Liepos 18 dieną konstatavo rimtus, rimtą pažangą valdysenoje. O dialogas, kuris vyksta pagal 96 straipsnį, e, žada labai teigiamų rezultatų. Žinoma, kad kelias dar netrumpas, bet Dabar santykiai su Bisaugvinėja žymiai pasitaisė. Na, o žvejybos administracija žuvininkystės ministerijos valstybės sekretorius, su kuriuo bendradarbiavame pastaraisiais metais, pasitrauks iš tarnybos, jį pakeis įpėdinis iš Bisaugvinėjos. Norėčiau pernelik ilgai kalbėti, bet e, sustabdymo išlyga yra labai svarbi ir labai svarbu, kad Europos žvejybos laivai e, vykdytų veiklą tik tai šio susitarimo kontekste. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, aš tikiuosi, kad prisidėjau prie diskusijos. Taip, Ačiū labai komisijai už paaiškinimus. Man tikrai labai malonu girdėti, kad e, dabar Bisau Gvinėje jau įsigijo kontrolės laivų, nes kai lankiausi šioje šalyje prieš porą metų, ten buvo tik du laivai, vienas iš vis nebuvo naudojamas. Ir kitas taip pat, nes tiesiog negalėjo įpirkti kūro. Ir tie laivai stovėjo uoste. Taigi tikrai tai yra labai didelis pagerinimas. Tai, kai jūs minėjot, ir dabar bus įmanoma vykdyti tam tikrą priežiūrą. Taip pat labai džiaugiuosi išgirdusi, kad jūs svarstot išimtinumo išlygą, kad jos būtų paisoma. Ačiū labai už informaciją. Tai turbūt Tiek. Ačiū. Sorry. Je vous rappelle que on peut déposer des amendements. Noriu visiems priminti, kad pakeitimus galite teikti iki lapkričio 10 dienos 17 valandos o gruodžio mėnesį balsuosime dėl šio pranešimo. Kitas mūsų sustikimas gruodžio 5 dieną čia Briuselėje nuo 3 iki 6.30 ir gruodžio 8 dieną nuo 9 iki 12.30. Ačiū visiems už dalyvavimą posėdėje ir gražaus vakaro.